Sehr gut. Guten Tag, meine Damen und Herren, darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Labą dieną, ponios ir ponai. Prašyčiau visus susėsti, paskelbiu, kad 2012 e, gegužės 24 dieną nutrauktas Europos parlamento plenarinis posėdis vėl yra pratesiamas ir e, protokolas